Możemy zaczynać. Bardzo Państwa witam. Norėčiau pradėti posėdį. Sveikinu visus susirinkusius. Pono Paulo de Castro vietoje aš pirmininkausiu šiandienos posėdžiui. Powtarzam, witam Państwa bardzo serdecznie z upoważnieniem. Norėčiau pakartoti dar kartelį. Sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Aš šiandieną pakeisiu pona Paulo de Castro ir pirmininkausiu posėdžiui. Šiandienos darbo tvarkę turėsime patvirtinti, netrukus pristatysiu keletą pakeitimų joje. Taigi visų pirma, norėčiau patvirtinti darbo tvarkę su tokiais pakeitimais. Keletą komentarų ir pastabų dėl darbo tvarkės. Šiandienos posėdis yra transliuojamas internetu Taip pat, kaip sakiau, ponas Dekastro šiandieną dalyvauti negali ir paprašė manęs pirmininkauti posėdžiui. Taigi toks pirmasis pranešimas. Kitas, ponas Silvestris negali dalyvauti šiandienos posėdėje, todėl trečiasis darbo tvarkės punktas yra nukeliamas iki rugsėjo 30 dienos. Taigi trečiasis darbo tvarkės punktas yra nukeliamas iki rugsėjo 30. Be to, nusprendėme rytoj po pietų surenkti trialogą. Todėl 11 darbo atvarkės punktas, ponios Raimers nuomonė dėl kontrolės, bus nukelta į, perkelta į rytojus rytą. Taigi rytoj ryte aptarsime ponios Raimers nuomonę. Toliau ponios Rodust nuomonė dėl maisto krizės ir dėl sukčiavimo maisto tiekimo grandinėje. Taip pat 13 darbo atvarkės punktas be ŽUP reformos. Šie du punktai buvo išbraukti ir noriu taip pat informuoti, kad šiandieną yra užtikrinamas vertimas į visas mūsų komiteto narių kalbas. Taigi, dabar galime perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Tai yra apsauginės priemonės nuo augalų kenksmingųjų organizmų. Pranešėjas ponas Faimon. Šiandieną vyks skaitimas nuomonėmis. Šis pasiūlymas yra paremtas 43 straipsnių ir jo tikslas, komisijos žodžiais tariant, yra apsaugoti Europos žemės ūkį bei miškininkystę, užkirtant kelią užsieninių kenksmingų organizmų patekimui ir sklidimui. Taip pat šio pasiūlymu yra siekiama sustiprinti sinergiją tarp augalų dauginamosios medžiagos režimo ir todėl šis pasiūlymas yra susijęs su kitu pasiūlymu dėl augalų dauginamosios medžiagos e, auginimo ir tiekimo į rinką. Kaip ir pastarasis pasiūlymas, šis pasiūlymas paveiks žemės ūkio sektorių plačiaja prasme, ypatingai jo produktivumą, taip pat pajėgumus tiekti vartotojams produkciją ir užtikrinti sąžiningas pajamas žemdirbiams. Taigi, kaip matome, šis pasiūlymas ir ši tema yra gana sudėtinga. Tad dabar norėčiau kreiptis į poną Faimon, kad jis pristatytų šią sudėtingą temą. Taigi, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš norėčiau jums pristatyti apsauginių priemonių nuo augalų kenksmingųjų organizmų reglamento projektą. Europos komisija nusprendė peržiūrėti šios ryties teisės aktus ir šiandieną turime pirmą progą aptarti šį projektą. Mano nuomonė bus baigta rugsėjo pabaigoje ir ji bus išplatinta jums visiems, kad galėtumėte pateikti pakeitimus. Data, iki kada galima pateikti pakeitimus, yra rugsėjo gruodžio 16, šių metų gruodžio 16, 6, atsiprašau. O po to vyks balsavimas dėl mano pranešimo. Šio teisės akto tikslas yra sustiprinti apsaugą nuo augalų kenksmingųjų organizmų. Šis pasiūlymas yra susijęs su direktyva, kuri kalba apie augalų dauginamąją medžiagą, taip pat Ir mes nusprendėme augalų kenksminguosius organizmus ir juos reglamentuojančias nuostatas perkelti į naują reglamentą. Tai yra siekiama tam, kad padaryti tam, kad būtų galima užtikrinti daugiau lankstumo augalų kenksmingų organizmų kontrolės srityje. Naujasis teisės aktas turėtų apimti karantininius e, kenksmingosius organizmus ir taip pat augalų kokybę mažinančius kenksmingosius organizmus. Europos komisija pagal naująjį teisės aktą galės imtis prevencinių priemonių prieš trečiasias šalis per ketverių metų laikotarpį. Toks laiko tarpas yra būtinas tam, kad galėtume įvertinti rizikas. Reglamento projekte taip pat teigiama, kad keleiviai at, įvežantis savo bagaže kontroliuojamus augalus turės pilnai laikytis e, nustatytų apribojimų ir taisyklių. Reglamento projekte valstybės narės yra įpareigojamos atlikti priežiūrą kenksmingųjų organizmų tose sritise, kuriuose anksčiau tai nebuvo daryta. Ir taip pat, jeigu valstybėje narėje bus nustatyta kenksmingų jų organizmų buvimas, tokia valstybė privalės imtis jų pašalinimo priemonių. Taip pat bus numatoma e, prievolė atlikti stebėseną ir imtis e, šalin, žalinimo priemonių ypač e, prieš prioritetinius kenksmingusius organizmus komisijai bus suteikta teisė įvesti karantiną tiems kenksmingiesiams organizmams, kurių pašalinti yra neįmanoma. Be to, profesiniai operatoriai veiklos vykdytojai turės būti registruojami specialiame registre. Toliau dėl augalų gabenimo bus privalomi fitosanitariniai pasai, jie bus įvesti Jie bus skirti tam, kad būtų galima užtikrinti pilną šio teisės akto laikymas ir atitikti jam. Fitosanitariniai pasai turės būti išduoti visiems augalams skirtiems sodinimui ir tokiu būdu yra išplečiamas skaičius tų augalų, kuriems yra reikalingas toks pasas. Nors bus numatoma išimtis, iš tokiems augalams, kurie bus tiesiogiai parduodami galutiniams naudotojams. Tačiau dar kol kas neaišku, kaip komisija stengsis harmonizuoti e, tokią išimtį. Fitosanitarijos pasai bus standartizuoti ir juos išduos paskirti veiklos vykdytojai. Taip pat teisės akte yra numatomos taisyklės e, medienos pakuočių gamintojams tokie gamintojai taip pat turės įrodyti atitikti su tarptautinės, tarptautinio 15 fitosanitarijos reikalavimo nuostatomis. Kai kurie mano, kad e, tokios naujos taisyklės e, reikš administracinę naštą valstybėms narėms, ypač jeigu kai kurios taisyklės uh, nebus, jeigu jų nebus laikomasi. Čia turiu galvoje 17 straipsnį, kuriame kalbama apie ataskaitų teikimą, arba 20 straipsnis ir trečioji jo dalis taip pat numato papildomą administracinę naštą valstybėms narėms. Taip pat ataskaitos apie simulacinės praktikas turės būti siunčiamos pagal 25 straipsnį trečiąją dalį. Taip pat ataskaitos turės būti teikiamos dėl uh, atas, dėl informacijos teikiamos keleiviams ir vartotojams, kurie yra susijęs su pašto paslaugomis. Tokios nuostatos turėtų būti be abejo detaliai išnagrinėtos ir arba supaprastintos, arba išbrauktos. Aš problemą išvelgiu tame, kad komisija gaus daugiau galių priimdama deleguotusius aktus, numatančius simulacinių praktikų dažnumą. Taip yra nurodyta 25 straipsnėje. Ir taip pat yra numatoma jai papildomos galios dėl visuomenės informavimo. Komisijos galios šiose srityse turėtų būti dar kartelį pergalvotos. Taip pat manau, kad reikėtų dar kartelį pasigilinti į galimybę inspektoriams įvažiuoti, įeiti į privačią teritoriją, privačią žemę, siekiant pašalinti kenksmingusius organizmus. Yra galimybė leisti profesionaliems veiklos vykdytojams išduoti ne tik tai pasu, pasus, bet taip pat pagal 82 straipsnį kitokiu būdu įrodyti augalų kokybę, teikiant juos į rinką. Ir komisija turėtų nuspręsti, kokiamis sąlygomis tie autorizuotieji veiklos vykdytojai galės tokią veiklą vykdyti ir kaip reikės atrinkti tokius įgaliotosius veiklos vykdytojus. Taip pat neaišku, kas užtikrins uh, reikalingas lėšas, jeigu norėsime sugriežtinti dabartinės taisyklės ir įgyvendinti griežtesnės apsauginės priemonės, reikės tam numatyti pakankamai lėšų. Ta pati galima pasakyti ir apie gyvūnų sveikatos srities priemonių finansavimą mes manome, kad reikėtų numatyti finansinės kompensacijas profesinės veiklos vykdytojams tam tikrais pagristais atvejais. Mus informavo, kad lėšos yra numatytos pagal daugiametę finansinę programą iki 2020 metų. Taigi tiek turėčiau pasakyti šią sudėtingą temą ir nekantrai laukiu diskusijų. Dėkui. Bardzo dziękujemy. Możemy w takim razie przejść. Dėkoju. Galime pradėti diskusiją ir klausimų ratą. Pirmiausia, sutiks žodį ponui Agnių. Pirminkė, dėl darbo vedimo tvarkos. E, e, man regis, kad e, mano kolegė norėjo pirmą pasisakyti, gal ir jį, gal galėtų taip ir padaryti. Jeigu ne, Tai tada turiu pasakyti, kad kai kalbame apie kenksmingus organizmus, tai mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo kolegės. E, mes kalbame apie ES, apinančią didžiulę teritoriją, kurioje laisvai gali judėti žmonės, tai kenksmingų organizmų per, pernešimas yra labai lengvas. Tačiau reikia pasakyti, kad būtent kompanijos mokslo tyrėjai atlieka didžiulį darbą, stengdamėsi užkirsti kelią tų kenksmingų organizmų pernešimui. Bet savo darbe jie turi žinoti, kad priimtas reglamentavimas remsis būtent mokslo tyrimas, tyrimais, o ne lobistais ar kažkokių kompanijų interesais. Pastaruoju metu atrodo, matome, kad į mokslininkų nuomonę nėra atsižvelgiama. Pastaruoju metu buvo priimtas sprendimas uždrausti neonakofenoido naudojimą, tariamai jisai kenkia bitėms, tačiau tai ne kas nors sugalvojo, tai e, savo tyrimuose numatė mokslininkai. Aš pats turiu asmenės patirties savo nedidelėme plote ir labai aiškiai matau, kad po karštos vasaros bičių populiacija atsigauna dar iki tol, kol mes nepradėjome naudoti neono kafenoido draudimo. Optimistycznie brzmi informacja, że odbudowuje się. Tikrai išgirdome optimistinę informaciją, kad turėsime daugiau bičių. Manau, kad e, komisijos atstovai apie tai taip pat kalbės. Noriu suteikti žodį dabar poniai Ajūžai ir labai atsiprašau, kad nesteikiau jums žodžio anksčiau. Dėkoju pirmininkė, jokios problemas dėl e, vedimo tvarkos, norėčiau duoti iš detalius paaiškinimus dėl šio reglamento. E, tas reglamentas sudėdė iš penkių reglamentų ir jie pakeis beveik 70 teisės aktų, e, kurie kalba ypatingai apie e, kontrolę, eksportuojant augalus, gyvūnus. E, komisija padarė labai daug pastangų, tačiau tai yra labai sunki užduotis ir viskas, kas buvo pasiūlyta, gana sudėtinga. Iš pat pradžių pasakysiu, jog manau, kad šiame pasiūlyme ir ne tik šiame, bet ir visuose pasiūlymuose komisija šiek tiek piktnaudžiauja deleguotųjų ir vykdomųjų aktų naudojimu. E, ir dabar vyksta e, diskusijos turbūt nereikėtų palikti visko vien įgaliotiesiems aktams. Konkrečiai šiame reglamente kalbama apie e, kontrolę, augalų kontrolę ir komisija nori sureguliuoti viską pagrindiniu aktu, e, nustatydama kompetentingas institucijas, kurios turėtų viską kontroliuoti ir prižiūrėti. Aš manau, kad komisija turi nustatyti pagrindinės taisyklės, o tada valstybė narė pasitarusi su komisija, nustato, ką konkrečiai darys tos institucijos su kontrolė ir priežiūra. E, kad būt, man atrodo, kad tai būtų daug efektyviau ir praktiškiau. Kita tema yra mažų įmonių ir mažų operatorių tema. Reikia reikėtų e, ir tą apkrauti, tačiau turbūt ne apie šį reglamentą kalbant. Nereikėtų dabar apkrauti vertėjų raštu e, ir taip jau yra daug e, darbų, kuriuos turi visi, visi, visi nuveikti. nuveikti. Komisija išbraukia Kanarų salas iš šio reglamento. Tiesa, visa tai traukta į galiojančią reglam, e, direktyvą, tačiau yra numatyta, e, kad šeši mėnesiai yra skiriami augalų e, sąrašui pakeisti, kalbant apie lygas. Kanarų salose situacija susiklošiusi labai specifiška ir todėl reikėtų čia ir kitokį didesnį dėmesį skirti. E, Kanarai turi savo įstatymus dėl e, augalų apsaugos, tačiau ši teritorija E, nėra traktuojama kaip trečioji šalis, kuri prieina prie Europos rinkų. Komisija ketina valdyti eksportą į trečiasią šalis. Aš man, manau, kad e, tai yra daug daugiau e, daroma, negu turi būti padaryta. Turime vieninga rinka, produktai e, ir visa kita laisvai e, keliauja iš vienos šalies į kitą. O dėl konkrečių dalykų turi tarti šalis dvišalių pagrindų. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra labai aiškiai nustatytos taisyklės, pagal kurias Ispanija sudaro susitarimus su kitomis šalimis ir veikia dvišalių pagrindų pagal tas sutartis. Mes turime e, Mes turime e, imtis įvairių apsaugos priemonių, ES priemonę e, ir aišku bus parašytas e, pranešimas šią temą ir dar pateiksime tinkamas pastabas raštu. Ačiū. Bardzo pani poseł dziękuję. To nie tylko tyle, ale aż tyle. Dėkoju. Norėčiau žodį steikti poniai Raimers. Skaitydama šį pranešimą, tiksliau skaitydama paketą pranešimų, nes čia yra keletas jų, buvau šiek tiek sukrėsta, kadangi čia e, viskas vertinama šiek tiek biurokratiškai. Praktiškai aš tiesiog e, keliu klausimą, ką galima padaryti, ką reikia padaryti. Ir be kita ko, jeigu pažiūrėsime į komisiją, tai pamatysime, kad e, komisija prašo atitinkamų taisyklių, e, įgyvendinimo taisyklių ir panašiai. Ir tai, aišku, labai daug darbo užkrauna. Taisyklės valstybės narėse skirtingos. O kai kalbame apie lygas, apie kenkėjus, tai pirmiausia nukenčia Pirmiausia, nukenčiantis e, labiausiai ir nukenčia už tai, kad nėra net sugalvota jokių kompensavimo sistemų. Ir reikėtų pagalvoti, kaip uh, su tuo, e, su tuo kovoti. Tiesiog reikėtų padaryti taip, kad tie žmonės, kurie susiduria su problemomis, tų problemų, nespre, e, tų problemų neslėptų. E, jie kartais jas slepia dėl to, kad būna diskriminuojami manau, kad jeigu sugalvotume atitinkamas taisyklės, tai laimėtų visas sektorius. Būtų labai gerai, jeigu būtų pritaikytos naujos technologijos, naujoviška technika. Dažnai gaunamos naudojimo instrukcijos, tos naudojimo instrukcijos siekia dažnai astronominės sumas. Manau, kad aišku, būtų daug geriau ir pigiau, jeigu viskas būtų perkelta į elektroninės laikmenas, būtų ir pigiau, ir lengviau prieinama. Uh, Kita vertus, jeigu nustatysime daugiau kontrolės, reikės daug, e, daug, kad daugiau reikia kontroliuoti, tai reikės atitinkamai daugiau ir personalo, e, tas irgi kainuoja ir e, žinoma reikia nustatant kontrolės apimtis nepamiršti proporcionalumo principo. Mes labai įdomiai apie tai diskutavome, aišku, bus atitinkami pasiūlymai pateikti ir augalų, apsaugoje, augalų apsaugos rytyje e, e, bus paski, e, pateikta atitinkamų pasiūlymų, kaip ir gyvūnų sveikatos apsaugos rytyje bus pateikta įvairių pasiūlymų. Rinkiminėje kampanijoje labai daug kalbama apie genetinės uh, įvairias e, manipulacijas, tačiau apie tai kalbėti čia konkrečiai nereikėtų, kadangi čia yra specifinė tema, nieko bendro su e, kortikoidais mes neturime, tad ir e, šiuose dokumentuose neverta įnešti tokių diskusinių elementų, nes nėra tam nei laiko, nei atitinkamų kompetentingų tarnybų. Be to, augalas augalui nelygų. Tuo augalų kategorijos skirtingos, negalima visko apibendrinti ir rasti visiems augalams vieningą, vienodą sprendimą. Nes e, kalbant ir apie saugojimą, ir apie daugelį kitų aspektų, augalai yra labai skirtingi. Jūsų labai praktinis požiūris iš tikrųjų pagilina mūsų diskusijas apie šią sudėtingą temą. Dar giliau mes pasigilinsime, kai renksime klausimus savo komitete, o dabar žodis ponui Bovė. Aš irgi norėčiau konkrečiai kalbėti. Deja, dažnai Europoje susidurėme su gana dramatiškais pavyzdžiais nerandame sprendimų ir dažnai atsitinka taip, kad nukenčia tūkstančiai hektarų. Tokia lyga, kuri vadinasi. Ką? E, Prancūzijoje, pavyzdžiui, ta lyga buvo pasireiškusi. E, ta lyga buvo sprendžiama mokslinių tyrimų keliu, tačiau nieko ne e, buvo surasta konkretesnio ir nuostoliai, kuriuos patyrė e, ūkininkai, nebuvo atlyginti. Šiandieną Prancūzijoje yra e, labai aktyvus ryšiai nustatyti su Rumunija. Dėl Rumunijos beje labai nerimauju, kadangi Rumunijoje ši lyga taip pat labai aktyviai pasireiškia. Aišku, e, privatus sektorius yra privatus sektorius, tačiau valstybinis sektorius irgi turėtų vykdyti atitinkamus tyrimus. Dar Kanaruose gali e, kilti netrukus e, citrusinių vaisių lyga epidemija. Floridoje, Afrikoje ir kitur jau ta lyga siaučia. Kokia tai yra lyga? Kol kas nieko neišrasta geresnio, kaip tik išrauti visus citrusinius vaisius, krū, e, medžius. Ir man atrodo, mums atrodo, kad ta lyga atsiradusi dėl klimato kaitos, dėl klimato atšilimo. Nes e, pradeda migruoti kenksmingi vabžiai ir atsiranda didžiulė problema. Ta lyga atsiradusi ne vien dėl priekybos, bet dar ir dėl to, kad e, auginimo vietos keičiasi, taip kad reikėtų pasižiūrėti ir į šį aspektą tą problemą sprendžiant. Galiausiai, polemizuoti nenoriu, tačiau reikėtų pažiūrė, pažymėti, kad gamybos procesuose taip pat kyla, kyla atitinkama rizika. Šiandieną, pavyzdžiui, yra tam tikros šalis, kurios naudoja genetiškai modifikuotus or organizmus, kurie gali pasipriešinti kai kuriems vabžiams e, ir, aišku, labai atspariai tapo. E, taigi tokios irgi dar problemos kyla ne tik tais dėl kažkokių tai problemų atsiranda lygos, bet ir dėl naudojamos technikos. E, dėl e, kažkokios tai technikos atsiranda uh, labai atsparūs vabžiai, kurių paskui neveikia, neveikia tradicinės technikos. Taip kad e, tų aspektų nevalia pamiršti diskutuojant toliau. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Dėkoju. Daugiau nėra norinčių pasakyti, taigi paprašysiu komisijos atstovę ponę Simeon atsakyti į keltus klausimus. Taip pat žodis komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie šiandien pasisakė ir išdėstė savo pastabas. Kalbant apie pirmąją pastabą. Kalbėta apie augalų apsaugos produktus ir kaip, kad ponia Raimer akcentavo nei augalų apsauga, nei GMO nėra šio reglamento objektas, tam yra skirti atskiri teisės aktai ir šiame reglamente mes nekalbame apie apdorojimą ar kažkokius kitokius panašius dalykus. Dėl deleguotojų ir įgyvendinimo aktų girdėjome dar vieną pastabą minėta, kad e, piknaudžiaujama deleguotais ir gyvenimo aktais. Mes siekime sukurti vieną pagrindinį teisės aktą, kuriame būtų išdėstyti principai, kurie būtų ten e, surašyti, taip pat ir reglamento prieduose, na, o techninės e, smulkmenos būtų reglamentuojamos deleguotuose ir įgyvendinimo aktuose. Žinoma, kai kalbama apie deleguotojų aktų rengimą, mes konsultuosime su ekspertais, o šnekant apie įgyvendinimo aktus, e, remsimės komitologijos procedūrą, kuri leis mums parengti tinkamas priemonės. Taigi norime Jūs patikinti, kad e, neketiname veikti remdamiesi vien savo mintimis, bet ieškosime paramos tiek iš ekspertų pusės, tiek per komitologijos procesą. Kalbant apie tam tikrų teritorijų neįtraukimą į reglamento taikymo sritį. Šiame reglamente mes tengiamės apimti tam tikrą biogeografinę teritoriją, atsižvelgdami į tam tikrą augalų ir e, kenksmingų organizmų bendrumą tose konkrečiose teritorijose. E, tuo tarpu, kalbant apie tas teritorijas, kurios minėtas, jos neturi bendrų augalų ir kenksmingų organizmų, todėl mes tas teritorijas ir laikome trečiosiamis šalimis, bet suteikime galimybę toms teritorijoms gintis nuo tam tikrų kenksmingų organizmų, kurie kyla mūsų biogeografinėje teritorijoje. Kalbant apie ekonominius stimulus įmonėms e, teikti ataskaitas, pranešti apie kenksmingų organizmų protrūkius. Jau buvo minėta, veiklos e, organizatoriams, operatoriams jau dabar e, numatyti tam tikri stimulai kad jie galėtų pranešti apie protrukius ir e, įgyvendinti naikinimo priemonės. Yra tam tikras e, finansinis mechanizmas, kuris yra susijęs su augalų, gyvūnų sveikata, augalų dauginamąją medžiagą. Manau, kad tokias buvo pagrindinės pastabas, į kurias aš norėjau sureaguoti. Dėkui. Bardzo pani dziękuję. Dėkoju komisijai. Norėčiau informuoti jūs, kad Lapkričio 26 dieną mes renksime klausimą šiuo, šią temą. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 6, na, o balsuoti turėtume kažkada sausio pabaigoje, vasario pradžioje kitais metais. Taip pat parengsime tam tikrą nuomonės analizę. Jeigu daugiau nebūtų pastabų, norėčiau pereiti prie penktojo punkto, kaip pagerinti augalų kokybę ir padidinti derlių. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl e, savos iniciatyvos pranešimo. Kaip jau sakiau, kalbame apie variantus, galimybės pagerinti kokybę ir padidinti derlių. E, pareiga parengti nuomonę teko poniai Paulsen, Marit Paulsen. Tad Marit žodis tuomet jums. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Beveik gailiuosi, kad šiandien atsirado ši tema mūsų darbo atvarkėje, atsižvelgiant į tai, kad tai nesusiję su kontrolės paketu, kurį pristatė generalinis Sanko direktoratas. Savo iniciatyvos pranešime artimai bendradarbiaudama su Stokholmo karališkuoju hortikultūros gelninkystės institutu. Aš e, norėjau plačiau aptarti mokslo tyrimus į augalų rūšis, siekiant tarp kitų tikslų šiek tiek labiau kontroliuoti ir daugia nacionalinės kompanijas, kurios teikia augalus į rinką. Atėjo laikas vėl mums susigražinti į savo rankas tų dalykų kontrolę. Šiame komitete visi žinome, su kokiais iššūkiais per artimiausias 20 ar 30 metų susidurs žemės ūkis. E, žinome, kad augant gyventojų skaičiui reikia gaminti daugiau maisto, bent jau 70 procentų ir taip toliau. Ta visa reikės mums padaryti, e, naudojant mažiau žemės, mažiau elektros energijos, e, mažiau cheminių medžiagų ir taip toliau. Ir visa tai, žinoma, daro poveikį augalų rūšių selekcijai. Turime visų pirma sustelti ties tais augalais, kuriuos jau turime. Turime žiūrėti į tokius augalus, kurie yra tolerantiškesni arba didesniam vandens skaičiui, arba mažesniam, ar vienų ar kitų kenksmingų organizmų poveikiui. Man ir norėjusi tą temą surenkti diskusiją. Tuoj pat tikriausiai sprendimų nesurasime, tačiau Europinių lygmenių reikėtų pradėti mokslo tyrimus, juos paskatinti, labiau koordinuoti europinių lygmenių. Būtent tam reikėtų naudoti pinigus skirtus mokslo tyrimams. Turėtume paieškoti daugiau paramos ir mūsų kontinente veikiantiems vidutiniams ir smulkiems ūkiams – kurie e, vis labiau ir labiau praranda savo pozicijas, nes ir reglamentavimas, ir pinigai telkėsi ties e, dideliais ūkiais, didelėmis kompanijomis. Būtent e, jie yra suinteresuoti augalų selekcija, kad galėtų savo cheminės medžiagas tinkamiau panaudoti. Aš e, norėčiau paskatinti biologinę įvairovę ir e, tą linkmę nukreipti technologijas. Dabar kai e, baigėsi dėrybos dėl e, kitų septyniarių BŽUP metų, mes kaip tik ir <coughs> galėtume, mano nuomonė, susitelkti ties augalų selekcija. Man būtų įdomu išgirsti, ką Jūs galvojate apie visą tai. Bet tai, žinoma, yra visiškai savos iniciatyvos pranešimas. Kuošiu šį. Norėčiau pradėti diskusijas. Pirma, ponas, ponė Lebrun. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Brangus kolegos, savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti mūsų kolegos Maripolson iniciatyvą. E, komisija jis paragino e, nagrinėti šį augalų selekcijos klausimą, tai yra labai svarbus klausimas. E, ir dėl to mes visi konstatuojame, kad Pasaulyje e, maisto poreikis iki 2050 metų padidės 70 procentų. E, aišku, dėl to, kad žmonių e, skaičius didėja, demografija, tačiau dar ir dėl to, kad gerėja da, gyvenimo lygis. Labai padidės mėsos poveikis, reikia 3-5 15 kg grūdinių kultūrų, kad būtų galima pagaminti 1 kg mėsos. Taigi labai aiškus skaičiai, labai aiški matematika. Mums reikia daugiau gaminti, jeigu ir toliau norime būti agro e, maisto sektoriaus e, lyderiais. E, mes konstatuojame, kad šis sektorius yra ateities sektorius Europos Sąjungoje, tiek kalbant apie darbo vietą, vietas, apie pramonės, apie ekonomiką, apie struktūrinę pusiausvyrą. Gaminti daugiau yra būtina ir savai mes suprantama galima pasakyti, kad gaminti daugiau tai reiškia ne, ne, negaminti bet kaip. E, reikia išteklių, reikia sutaikyti e, produktyvumą ir tvarumą. E, būtent to iš mūsų prašo bendrapiliečiai. Reikia dėti labai didelės pastangas ir jos dedamos yra aplinkosaugos srityje. Labai svarbu, kad Europos sąjunga e, įrodytų, jog tos perspektyvos yra gyvybingos ekonomiškai ir socialiai E, tačiau tos diskusijos, kurios šiandieną vyksta, galima apibendrinti gana paprastai, nes e, aišku, e, reikalinga vykdyti mokslo tyrimosius darbus, kad galėtumėm atsiliepti į E, piliečių poreikius, bet kad galėtumėm vykdyti ir tą tvarų augimą. Taigi gami, e, neturime supriešinti, o kaip tik turime sutaukinti, sutaikinti e, gaminimą, produktyvumą ir, ir, ir konkurencingumą ir kokybę. Ne būtinai dauginti daugiau, bet gaminti kokybiškiau. Kalbant apie Apie selekciją tai galima labai daug pasakyti, kadangi tai yra labai plati tema. E, reikėtų pasižiūrėti, kad diskutuojant šią temą nenukryptumėm į kitas temas, kaip sakė Jose Bove, į kokias nors mažiau konkrečias arba ideologinės temas. Taigi e, reikėtų sumažinti cheminių trašų e, kiekį, optimizuoti e, natūralius procesus, o taip pat turėtumėm skatinti europiečius e, apsisaugoti nuo pasaulinės konkurencijos. Reikėtų apsisaugoti ir geriau išsiskirti pasaulyje. Būtų labai gaila ir tikrai nenormalu, jeigu Europa šiuose klausimuose mm, nebūtų lyderė. E, labai jautrus klausimas dėl GMO ir ES jau nekarta turėjo galimybės pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. E, aš norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų išklausyti visas pusės ir kad būtumėm atsargus Mes kaip parlamentarai turime labai atidžiai klausimą išstudijuoti, kaip galima viską teisingiau išnagrinėti. E, tiesiog negalime nubraukti viso to, kas padaryta praeitie, bet turime e, atsižvelgti, kas yra daroma moksliniuose tyrimuose, turime gilinti savo žinias, turime gerinti genetinius tyrimus. E, ir aišku, tema e, tapo tokia tema, kuri aptarinėjama visur ir jinai dar bus ilgai visur aptarinėjama. Bardzo dziękuję pani poseł. A w tej chwili proszę. Labai ačiū už jūsų komentarus. Toliau suteiksiu žodį ponui Buvė. Oui, je crois que... Manau, kad ponios Polsen pradedamas darbas nors tai kol kas tik nuomonė, tikrai leis komisiją kažkaip sujudinti ir galbūt leis bent jau kelią aptikti, kuriuo toliau galima eiti. Kaip tą biudžetą mokslo tyrimajam darbui nustatyti. Šiandieną, bent jau per keletą pastarųjų metų, tas biudžetas buvo visas orientuojamas į įmonės, kad būtų daromas spaudimas gyventojams, kad jie pritartų GMO. Intransfood projektas. 12 milijonų eurų buvo skirta tam, e, kad būtų europiečiai sutaikinti su, game, su GMO. Aišku, viskas nukeliavo į įmonių kasas, e, bet europiečiai taip ir neįsitikino, kad GMO yra gerai. E, per e, mokslo tyrimų darbų biudžetą, per komisiją ir mūsų komitetą reikėtų e, nustatyti tokį darbą, pradėti tokį darbą, kuriame būtų tyriamos sėklos, atsižvelgiant į dirbožėmio ypatybės ir vystant vystant tam tikras programas, kaip galima būtų keisti sėklomis. E, vis, galima kažkaip tai galbūt nustatyti tokias sėklas, kurios tinka visiems dirbožėmiams. Šiandieną tokia viena problema kyla. Ir aišku, panelė Brandel to yra susirūpinusi. Šiandieną sėklos yra visur vienodos ir koks bebūtų dirbožėmis, koks bebūtų klimatas, reikia atitinkamo vandens kiekio, atitinkamo trašų kiekio, nes antraip nebus derliaus. Tačiau reikia atviršiai tą procesą atversti, pasižiūrėti, koks dirbožėmis, koks klimatas ir atsižvelgiant į tai gaminti tokias sėklas, kuris, kurios tam tinka. Būtent tokia būtų naujiena, būtent tokia linkme reikia pas, pakreipti mokslo tyrimą į darbą. Būtent tai bus sukurtas realus potencialas, o ne kažkokių tai standartų įvedinėjimas. Taigi darbas turi būti atliktas milžiniškas, tačiau tai turi būti e, rezultatyvu. O tam, kad tai būtų rezultatyvu, reikia e, pasižiūrėti dar ir į teisės aktus, kurie gali kelti problemų, tai e, susijęs su sėklomis teisės aktai sako, kad e, įmonės turi kontroliuoti sėklas, o e, e, žemdirbiai neturi teisės keisti vienų sėklų kitomis. Dėkui. Toliau suteiksiu žodį ponui Agniu. Dėkoju, pirmininkė. Ponios Palson klausimas buvo labai paprastas kokios yra selekcinės galimybės leidžiančios pagerinti augalų kokybę bei padidinti jų derlių. Man atrodo, kad yra keturi variantai. Galima tiesiog kryžminti skirtingas rūšis, tikintis gauti kokią nors geresnę rūšį, išvesti geresnę rūšį. Kita galimybė yra kryžminti sąmoningai augalus. Įvertini vieną rūšį, kitą rūšį, nustatai, kad pirmai, pirmai rūšį kažko trūksta, bet antroji rūšis tą, ko trūksta, turi ir tada manot, kad galima gauti tokią geresnę kombinaciją, sukryžmini tas dvi rūšis. Tačiau gali būti, kad gausi geresnę rūšį, gali būti, kad gausi prastesnę. Trečia opcija galėtų būti pririnkti e, sieklų, sudėti jas į maišelį ir tada išbarstyti tas sieklas ir jos išsibastys, kur, kur papuolė ir belieka tikėtis, kad įvyks natūrali mutacija ir išauks naujos augalų rūšis. Na, bet gali būti, kad dar e, taikant kitus būdus išvesim kokią nors rūšį, kuri primins Frankensteino gaminimą, bet niekas dėl to ne, nesijaudina. Atrodo, kad dabar stengiamasi pernelik nesigilinant tiesiog spartinti visą procesą. Žinoma, žalieji vykdo lobistinę veiklą ir jie e, yra tikrai aršus ir jeigu jie siektų kažkokių žmonėms kenksmingų tikslų, tai niekas jiems turbūt nepasiduotų. Reikėtų prisiminti mūsų mokslininkus, britų mokslininkai e, visiškai naujai žvelgia į e, vabzdžių vaidmenį nes žinote, kad vabždžiai perneša ligas ir užuot galvoja, kaip galima būtų išnaikinti tuos vabždžius, jie laikosi kitokio požiūrio ir ima pavyzdį iš mėtos ir ieško būtų, kaip galima būtų tuos vabždžius nukreipti nuo e, augalų. Ir dabar netgi buvo sugalvota įdomi akcija – į kurią buvo pakviesta be net 3000 žmonių. Atėjo pusantro šimto. Tai buvo protesto dalyviai. Ir ateis policija, jie tiesiog pradėjo dainuoti prancūziškai. Čia kaip normanų invazija dar viena įvyko. Nežinau, ar pasikeitė nuo to požiūris, Na, tiesiog, man atrodo, kad pažiūrėjusi tokius atvejus galime pasakyti, kad ES nepaprastinama viskas yra, bet tik tai daroma dar sudėtingiau. Ir aš manau, kad reikėtų kiekvienai valstybei nariai priimti sprendimus dėl to, kaip ji nori kontroliuoti genetiškai modifikuotų augalų technologiją ar nenori tokios taikyti apskritai. Dėkui. Ačiū už jūsų labai įdomų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Andrew. Oui, merci, euh, président. À mon tour. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Paulsen uh, už pranešimą, už pristatymą. Jis labai sudėtingas. O čia norėčiau Ruiz uh, Kapolės Santos kaip šešėlinės pranešėjos E, ir socialdemokratų frakcijos atstovės poziciją papasakoti. E, tai yra tik bendros e, išvados, kadangi mes tik pradedame diskutuoti. Techninė įvairovė augaluose turi vystyti, vystyti geresnę kokybę augalų, kur būtų geresnis rentabilumas, geresnis derlius ir geriau būtų atsparus tie augalai klimatiniams sąlygoms. E, visa tai vyksta neatsižvelgiant į e, gerai planuotą praktiką ir mm, augintojai e, dažnai skatina natūralią selekciją, tuo tarpu, kai mums dažnai primetinėjama moks, mokslišką selekciją. Tvarumas ir globalizacija labai madingi žodžiai ir juos labai dažnai vartojame. E, tuo tarpu jie praranda savo prasme. Ir pranešėjas sako, kad norėtų įsiaiškinti, kągi galų gale reiškia tas tvarumas. Tvarumas, kalbant apie augalus, e, reiškia, kad augalas turi būti e, konkurencingas ir neprarandantis genetinės įvairovės per ilgą laikotarpį. Dar e, ūkininkai turi specifines rūšis e, skatinti, tačiau kita vertus, kalbant apie genetinę įvairovę, tai gali turėti labai neigiamų pasiekmių. Genetinė įvairovė yra atvirkščiai proporcinga e, rizikai kurie atsiranda, e, kad e, augalai nunyks. Mes, politiniai sprendimų prieimėjai, turime nustatyti taisyklės, pagal kurias turi būti auginami augalai, atsižvelgdami į e, realistinius faktorius ir ne nestatydami į pavojų ateinančių kartų. Mes turime nepamiršti, kokios bus pasiekmes mūsų padarytų pasirinkimų ilgalaikiame laikotarpyje. Mes, pasi, mes žinome, ką reiškia derlingumas, žinome, kad e, augalai tampa pažeidžiami dėl klimatinių įvairių e, aspektų e, ir nepamirškime taip pat, kad e, dėl anksčiau kriz, kilusių krizių, kurios kilo visai neseniai, buvo atsiradęs įvairiuose pasaulio šalyse badas. Mm, reikia ieškoti įvairių atsakymų, tačiau veikti holistiniu būdu, nepamiršti e, mikrobiologijos, e, nepamiršti dirbožėmio aspekto ir kitokių kintamųjų dalykų. Reikia realistiškai ir atsakingai į viską žiūrėti, reikia ieškoti teisingų e, ir realistiškų sprendimų, kad e, galėtų įvairius kylančius iššūkius atremti ateities kartos. Ačiū uždėmesi. Lilija. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie. Labai ačiū. Toliau žodis teiksiu ponui Rubik. Ja, paldies priekšsēdētai. Dėkoju, pirmininkė. Savo ruoštų aš taip pat norėčiau pritarti ir palaikyti ponios Polsen pranešimą. Manau, kad ji iš tiesų elgėsi labai patriotiškai gilindamas į šį klausimą. Visi niuansai, kurie buvo paminėti, iš tiesų labai aktualūs, kalbant apie šią temą, ir aš taip pat norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Bovė. Čia ES valstybės narės yra labai skirtingos. Jų gamtinės sąlygos labai skirtingos ir dažnai būna taip, kad įmonė užsakiusi mokslinį tyrimą atlieka bandomuosius tyrimus ir nustato, kad yra ekonominis potencialas. Ir tada jau jie ima užsiminėti reklama visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Bet juk tas reklamuojamas produktas nebūtinai tiks visose klimatinėse sąlygose. Ir mažus, maži ir vidutiniai ūkiai tiki tą reklamą ir perka reklamuojamą produktą, jį naudoja, sodina, augina ir nieko negauna tiek, kiek tikėjosi ir už tos nuostolius jiems niekas nekompensuoja. Todėl manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į tai, kad augalų selekcija bei naujų rūšių išvedimas privalo būti pritaikytas prie regioninės situacijos. Kiekviena valstybė narė, galė, narė galėtų rasti būdą, kaip skatinti augalų selekciją. Teoriškai yra tokių būdų, bet norėčiau pateikti konkretų pavyzdį. Visai neseniai Latvijoje aš lankiausi viename ūkyje, kuris specializuojasi bulvių auginime. Ir jie mane informavo, kad yra kelios bulvių rūšis, kurios Latvijoje yra išvestos ir jos yra tikrai puikios bulvės, jos labai atsparios įvairiausiams kenkėjams, jų taip pat derlius yra labai didelis. Ir tokios bulvių rūšis Latvijoje yra auginamos ištisus dešimtmečius. O po to aš peržiūrėjau literatūrą ir pamačiau, kad yra ir tokių bulvių rūšių, kurios per dviejus ar trejus metus praranda savo derlingumą. Todėl turime iš tiesų būti labai atsargus, kalbėdami apie praktinius tyrimus. Dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Turime taip pat būti atidus ir atsargus, kalbėdami apie pusiausvyrą tarp liberalios rinkos bei maisto kokybės. Pamenu, prieš šeš... 60 metų mano valgytos bulvės tikrai neprilygo dabartinėms bulvėms. Jų ir skonis visiškai kitoks buvo, dabartinių bulvių skonis gerokai prastesnis, jos ir kvepia visai kitaip. Aš tikrai nesakau, kad reikia grįžti į praeitį, bet manau, kad reikėtų pagalvoti apie kokybiškus produktus. Ir galbūt reikėtų išskirti ir palaikyti tas įmonės ar ūkius, kurios užsijima uh, ekologišku ūkininkavimu. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie pakuotės. Nes, žinoma, tokie produktai gali būti brangesni, bet visą laiką bus tokių pirkėjų, kurie galės tokius ir tokius produktus įpirkti. O pigus produktai ar pomidorai ar bulvės juk nėra naudingi nei maistinė prasme, nei kitokia. Tai aš manau, kad jūsų nuomonė labai naudinga ir diskusijos tikrai bus labai plačios ir tikiuosi, kad duos konkrečių rezultatų visai Europos Sąjungai. Dėkui. Ačiū. Beje, kalbant apie skonį, koks buvo mūsų jaunystės laikais, galbūt tie skoniai buvo kitokie dėl to, kad mes tiesiog buvom jaunesni. O dabar suteikčiau žodį komisijos atstovui, ponui Janis Klemistisos. Thank you, uh, uh, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu Jario vardu. Jis yra mūsų teisininkas, bet čia yra pakankamai techniniai klausimai susijęs su augalų selekcija. Komisija supranta, kokie kyla iššūkiai susijęs su klimato kaita ir taip pat su nuolat augančia žmonių populiacija, taip pat kokie iššūkiai kyla kalbant apie apsirūpinimo maistu klausimus ir taip pat pripažįstame, kad šie klausimai iš tiesų yra labai svarbus ir be galo svarbu ieškoti būdų, kaip su tokiais iššūkiais kovoti. Mes taip pat manome, kad yra labai svarbu e, skirti tokiems tikslams lėšų, kurios būtų panaudojamos moksliniams tyrimams. Europinės augalų Selekcijos sektorius yra iš tiesų labai konkurencingas ir jo patirtis yra labai gera. Tai yra vienas iš inovatyviausių sektorių. Taip pat be, jungtinis mokslinių tyrimų centras atliko studiją dėl įvairių selekcijos rūšių ir ten daug dėmesio buvo skirtas smulkiosioms javų rūšims į tai verta pasigilinti detaliau. Na, bet galbūt šiek tiek neteisingas paveikslas buvo nupieštas, kalbant apie augalų selekciją Europoje. Lyginantis su kitais pasaulio kraštais, pas mus yra labai daug smulkių ir vidutinių ūkių, kurie užsijama uh, selekcija nedideliais mastais, yra netgi mikro įmonių ir komisija dabar kaip tik ketina parengti studiją, kuri atspindėtų esamą situaciją plačiau, nes veikia juk ne vien tik didelės, stambios įmonės, bet ir smulkios įmonės, kurios taip pat užsijama augalų selekcija Europoje. Ir mes manome, kad teisės aktai, kurie reglamentuoja tiek sieklų nu- gaminimą ir naudojimą, e, tiek kitas rytis, buvo, yra naudingi ES, nes e, tie teisės aktai padeda sukurti visiems vienodas sąlygas. Iš tiesų, augalų dauginamosios medžiagos pasiūlymas, kuris bus aptarimas, aptariamas jūsų komitete rugsėjo 30 dieną, yra susijęs su šiuo klausimu, kadangi tame pasiūlyme yra kalbama apie rūšių registravimą, apie prievolę registruoti įvairias augalų rūšis prieš gaunant leidimą teikti jas į rinką. Ir Mes taip pat esam peržiūrėję reikalavimus dėl rūšių tikrinimo, testavimo ir dabar kaip tik galvojame, kaip reikėtų numatyti prievolės taip, kad būtų galima užtikrinti naujų tinkamų rūšių tvarumą. Tas rūšių tikrinimas yra būtinas ES būtent dėl besikeičiančio klimato ir mes norime, kad visa tai būtų daroma tvariai. E, pavyzdžiui, ketiname įvesti atsparumą lygoms, taip pat mažesnį pesticidų naudojimą, prievalę naudoti mažiau pesticidų, taip pat e, ketiname į, įvesti reikalavimą patikrinti rūšės atsparumą sausroms arba potviniams genetinių išteklių išsaugojimui ir augalų e, selekcinės medžiagos užtikrinimui visą tai yra labai svarbu. Ir netgi mes ketiname pasiūlyti naują požiūrį, kuris padėtų užtikrinti e, įvairesnės genetinės medžiagos prieinamumą. Taigi mes norime taip pat pritarti, e, palaikyti e, ūkininkus ir sodininkus, kurie užsiema selekciją. Ir galiausiai tas rūšės tikrinimas valstybėse narėse yra pakankamas valstybių narių institucijos ruošia rekomendacijas, pagal kurias e, ūkininkai gautų informacijos, kuria remdamiesi galėtų atsirinkti rūšis, kurias norėtų toliau auginti. Dėkui. Więcej zgłoszeń to poproszę panią. Dėkoju. Jeigu nebūtų daugiau norinčių pasakyti, dar kartą suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, gal ji norės sureaguoti į iškeltus klausimus. Taigi žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man labai patiko išgirstų nuomonių įvairovė. Lapkričio penktą dieną mes ketiname rengti nedidelį svarstymą šią temą. Pasikviesime tris mokslininkus, kalbėsime apie dabartinės selekcijos technologijas, kad daugiau apie tai išgirstume ir galėtume apsispręsti, ar esame už ar prieš. Dalyvaus taip pat mokslininkas iš Amerikos, kuris užsima organiniu auginimu. Tad e, pradžia iš tikrųjų sėkminga ir toliau veiksime kūrybingai. Aš manau, kad diskusijos pradžioje tai vienas iš svarbiausių bruožų. Na, o išvados bus daromos vėliau. Pirmininkas. Dėkuoju poniai pranešėjai. Aš manau, kad tie svarstymai mūsų darbė bus labai naudingi. Mes keisimės nuomonėmis dėl dokumento lapkričio 25. E, pakeitimus galima teikti iki gruodžio 2, o balsuosime tikriausiai arba sausio pabaigoje arba vasario pradžioje. Pone Paulsen, aš labai atsiprašau, bet atrodo, jūs dabar čia paminėjote klausimus, kurie bus skirti gyvūnų sveikatai. Pirmininkas, dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Vėlgi, jūs esate mūsų pranešėja, ponia Paulsen, eina kalba apie gyvūnų sveikatą. E, tai dar vienas elementas peržiūrint augalų ir gyvūnų sveikatos. Teisės aktus e, apskritai e, Šis paketas susideda maždaug iš 50 pagrindinių direktyvų ir reglamentų ir apie 400 antrinių teisės aktų, e, kurie pirmieji iš jų buvo priimti dar 1964 metais e, gyvūnų sveikatos įstatymas, e, apie kurį mes šiandien ir kalbėsime, turėtų mums suteikti galimybę sukurti bendrą, vieningą, supaprastintą, skaidrę ir aiškę reguliavimo aplinką. Žodis pranešėjai. Dėkui, pirmininkė, kalbėsime apie antrojo paketo svarbiausius elementus. Turime pareikšti savo nuomonę apie pateiktą pasiūlymą dėl šio teisės akto. Ir iš tikrųjų jis turėtų pakeisti dabar esančias direktyvas ir reglamentus. Jų daug ir todėl šis dokumentas yra labai sudėtingas. Pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti ir nuveikti, yra štai kas. Ką begalvotumėte apie terminą gyvūnų sveikata, Mes čia nekalbame apie teisės aktą, kuris susijęs su gyvūnų bendraja sveikata. Eina kalba apie užkrečiamas ligas, perduodamas ar užkrečiamas ligas. Čia nieko bendro nėra su, lygomis, su tomis lygomis, kurios tiesiai neperduodamos. Svarbu to neužmiršti. Tad aš šį įstatymą vadinčiau įstatymu dėl apsaugos nuo perduodamų lygų. Tad šią prasme kalbame apie gyvūnų sveikatą, turėdami galvoje tai, kad kad didelės e, visuomenės grupės ir didelės organizacijos kartais gali suvokti šį teisės aktas kaip gyvūnų gerovės teisės aktą, o iš tikrųjų taip nėra. Taigi, eina kalba, eina kalba visų pirma apie tas katastrofas, kurios mus ištinka dėl snukio ar nagų lygos, afrikinio keulių maro ar e, kitais kit, kitų lygų protrukiais, kai e, prisimename, kad 70 procentų tokių lygų yra bendros ir gyvūnams, ir žmonėms. O kitos 30 procentų pakerta tik tai gyvūnus. Turime taip pat suvokti, kad e, tos lygos iš tikrųjų gali sukelti didžiulius, didžiulius, uh, didžiulės pasiekmes katastrofas ir gyvūnams, ir žmonėms, ir visuomeniai, ir ekonomikai. Tad mums būtina turėti tam tikrą sistemą, kuri leistų mums užkirsti kelią toms lygoms, e, kad jos negalėtų plisti. Tai labai svarbu visuomeniai. Na ir tada jau susidurime su visomis komplikacijomis ir prieštaravimais, kurie čia egzistuoja. Visų pirma, e, skaitydami tą teisės akto pasiūlymą pamatysite, kad visą laiką, beveik kiekvienoje pastraipoje susidurėte su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Sakoma, kad komisija turi teisę priimti sprendimus dėl visko. kokios e, lygos turėtų būti registruojamos, e, kokios gyvūnų rūšys turėtų patekti į sąrašus. Ir tai kelia problemą, nes E, iš tiesų tai yra žinių ir mokslo dalykas, dalykas susijęs su galimybė kovoti su naujomis lygomis, reaguoti greitai. Tad negali būti teisės akto, kuris visą laiką remtųsi deleguotaisiais aktais. Turi būti tam tikra galimybė imtis mokslo pagristų greitų sprendimų. Tai pirmas sudėtingumas, pirmoji komplikacija. E, kitas sudėtingumas lypi tame konflikte tarp vidaus rinkos ir mes e, tikimės, kad e, atsižvelgiant į finansų krizę ir e, didelį nedarbą, privalome ir toliau tą bendrąją rinką vystyti, tačiau prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais visada yra susijusi su užkrato rizika. Tad kaip galime valdyti vidaus rinką ir apsiginti nuo tų užkrečiamų lygų. Tai yra prieštaravimas, kurį kažkaip turime bandyti išspręsti. O kai kalbame apie gyvūnų gerovę ir elgesį su gyvūnais, tai e, šiame teisės akte atsispindi panaudojant uh, bio saugumo terminą, savoką. Tai yra svarbu, nes jeigu e, gerai neprižiūrėsime gyvūnų, tai tada užkrato e, rizika didėja. Tad kaip spręsti, kaip vertinti, kaip valdyti tuos dalykus. Yra ir dar vienas dalykas, kurį mums reikia išspręsti ir aš nematau čia sprendimo. Tai yra susiję su atsparumu antibiotikams. Teisės e, akte kalbama apie tai ir atsparumas antibiotikams turėtų būti savus elementas mūsų mąstymuose. Tačiau tas atsparumas antibiotikams, kuris atsirado dėl per, di per didelio ir netinkamo jų uh, vartojimo, prisideda prie uh, užkrečiamų lygų didesnio pasklidimo E, ši problema atsirado dėl to, kad prastai buvo užsiimama augalų auginimu ir selekcija. Tad kaip mes spręsim, spręsime atsparumo antibiotikams problemą, jeigu tik tai kalbėsime apie užkrečiamas ligas. Taigi, aš paminėjau didžiausias prieštaravimus, kurie matomi pasiūlyme dėl šio teisės akto. Jūs pamatysite, kad iš esmės daugiausia dėmesio skiriama įvairių kontrolės sistemų reikalams. Netiek daug kalbama apie bio saugumą ar a, e, gyvūnų gerovę. A, e, Tekstas yra labai ilgas, bent 57 skyriai ten yra. Tad e, aš įsivaizduoju, kad e, mes neišvengiamai gausime keletą tūkstančių e, priešinių pasiūlymų, kurie nieko bendro neturės su šio teisės akto uh, pagrindinę temą, nes jame turime kalbėti tik tai apie užkrečiamas lygas, apie nieką kitą, turime kalbėti apie kontrolės sistemas, apie tai, kaip valdyti arba sustabdyti lygų protrukius. Taigi, mūsų laukia įdomi diskusija šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad turėsite galimybę paskaityti visą pasiūlymą ir tada galėsite jau turėdami visą informaciją dalyvauti diskusijoje. Pirmininkas, iš tikrųjų dėkoju, noriu padėkoti poniai Palsen, mūsų laukia didelis darbas. Pone Garcia Perez bus pirmoji, kuri pasisakys mūsų diskusijoje. Ačiū, taip pat dėkoju ponai Polsen už pristatymą. E, iš tiesų apsvarstome klausimus, kurie yra labai svarbus, e, susiję su gyvūnų gerove. Ponas Baračio kolega negalėjo dalyvauti e, šiame posėdėje, jis dabar yra šešėlinis pranešėjas socialistų frakcijoje ir tenai E, e, dalyvauja tame posėdėje. Per tris dienas gavome iš Italijos, Portugalijos ir Austrijos atsiliepimus apie e, reglamentą susijusiu su gyvūnų gerove. Subsidiarumo principas buvo, principo buvo laikytasi, buvo teisingai pasielgtas su deleguotaisiais ir vykdomaisiais aktais, lygiai taip kaip sakė ponė Polsen. E, mes, kaip socialistų frakcija, norim pareikšti vieną susirūpinimą dėl e, komisijos galimybės patvirtinti deleguotusius aktus. Mes norėtumėm, kad tai būtų vykdomieji aktai ir kad būtų numatyta lygų sąrašas, kuriais atvejais tai turi būti ta taikoma e, didžiulė problema, ne tik institucinė ir politinė problema, tą problemą reikia spręsti. Taip pat e, abejojame dėl komisijos galimybės supaprastinti galiojančius teisinius aktus, kad jie būtų suprantamesni e, veterinarijos gydytojams, ūkininkams ir kitiems. Dabar e, kol kas norėtumėm pasiūlyti tam tikrus pasiūlymus, kad reglamente būtų įrašyti esminiai elementai, tokie kaip e, lygų sąrašas. Pagal dabartinį, dabartinę formuluotę e, čia turėtų būti komisijos kompetencija, taigi reikėtų suteikti komisijai galimybę kai, kuriomis, kai kuriais atvejais veikti skubiai, atsižvelgiant į specifiškumą, e, į klausimo specifiškumą E, tačiau dėl kai kurių reglamento klausimų reikėtų imtis politinių sprendimų, kurie turi būti patvirtinti parlamento ir tarybos. Reikėtų supaprastinti e, deleguotusius aktus, viską detaliai surašyti, e, kad būtų teisės aktai suprantami ir lengvai taikomi toje sities dirbančių žmonių. Trumpai tariant, mes Europos ir ne Europos vartotojams turime teikti tokius maisto produktus, kurie e, atitiktų e, sveikatos apsaugai keliamus standartus ir kad tuos produktus būtų galima pardavinėti taip pat ir išorės rinkose, tokiuose kaip JAV, atsižvelgiant į susitarimą, laisvos priekybos susitarimą tarp JAF ir ES. Mane Varačio atstovauja tolimam regionui, kuris jau metų metus kenčia nuo sanitarinių problemų dėl e, mėlynojo ližuvio lygos, dėl keulių maro. Ir būtent dėl to kyla problemų, kad tie produktai iš to regiono patektų į JAF arba ES rinką. Manome, kad e, reglamentu galime išspręsti konkrečiai tokio pabudžio problemas. Dėkoju. Suteiksiu žodį dabar ponui Šmit. Thanks, President. I'll uh, also... Dėkoju, pirmininkė. Aš esu mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Noriu pasveikinti ponę Paulsen. E, sudėtinga ją šiandien diena. E, ji rengia pranešimą. Šia labai sudėtinga tema ir reikia labai disciplinuotai mums ateityje dirbti. E, turiu pritarti pranešėjai, kad iš tikrųjų čia nekalbame iš esmės apie gyvūnų gerovę. Nereikia čia daug apie tai kalbėti, nes kalbame apie kitą teisės aktą. Mes turime kalbėti apie e, lygų kontrolės ir išnaikinimo strategiją. Aš e, girdėjau kolegas e, būkštojant dėl deleguotojų aktų, bet man atrodo, kad komisija čia užsimojo neblogai. Nes kitokie pasiūlymai galbūt nebūtų tinkamai suveikia. Žinoma, kai kalbame apie įgyvendinimo ir deleguotosius aktus, turime užtikrinti, kad e, jų e, pasiūlymai e, nenuteiktų prieš valstybių narių ir atitingų institucijų, nes būtent joms teks pagrindinis įgyvenimo darbas. Aš jau girdėjau, kad yra valstybėse narėse tam tikrų būkštojimų, valstybių narių parlamentai jau analizuoja šį dokumentą ir reikės mums labai gerai pagalvoti, kaip padaryti, kad tie deleguotai aktai, kai jie atsiras, būtų labiau ribojami, negu kad yra dabar. E, yra du klausimai, ypatingai kai kalbama apie e, bendrijos. E, referencinius reikalavimus, bet komisijos norėčiau paklausti, ar komisija numato kokių nors papildomų lėšų, kurios galėtų būti skirtos valstybių narių referencinėms laboratorijoms, kurios dirba gyvūnų lygų srityje. Antra vertus, tokios lygos kaip salmonelė e, tarsi nepatenka į šitą paketą, tuo tarpu jos yra e, perduodamos lygos. Aš manau, kad jeigu jos atsirastų šiame pakete, tai tada jis būtų nuoseklesnis. Bet kuriuo atveju esu pasiruošęs toliau konstruktyviai dirbti kartu su jumis. Dėkoju. Sutiks žodį ponė Jėglė. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und mein erster großer Dank. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Palsen už visą jos atliktą darbą, o taip pat norėčiau jai padėkoti, kad yra pasirengusi dirbti ir dirba kartu su mumis. Labai ačiū už jūsų įžanginės pastabas. E, tokiu būdu galėjome susipažinti su problemomis, kurios čia nagrinėjamos. Aišku, su šešėliniais pranešėjais mes dar viską aptarsime ir esu įsitikinusi, kad galime mm, surašyti puikių, puikų pranešimą. Manau, kad visi pritars tam, kad dėl deleguotųjų aktų ir vykdomųjų aktų turėsime dar labai pagalvoti, turėsime pagalvoti, kas, kada ir kaip, kokiomis sąlygomis, kas sprendžia. Dar vienas labai svarbus elementas yra e, užkrečiamų lygų profilaktika ir gydimas. Reikėtų pasižiūrėti, kokiu veiksmu reikėtų imtis, kada e, vienokia ar kitokia lyga pasireiškia tam tikroje teritorijoje. Čia kalbame ne vien apie gyvūnų gerovę. Ne vis, negalime visko sudėti į šį pranešimą. Reikėtų atskirti kai kurias temas ir reikėtų galbūt susitelkti su tais klausim, ties tais klausimais, kurie čia yra svarbiausi. Aš norėčiau paliesti kai, kurius, kai kuriuos klausimus, kurie kelia problemų. Būtent 5A8 klausimas. Ten yra lygų sąrašas, turi, kurios turi įtaką bio įvairoviai bei e, peršai Savai mes suprantama, sunku suprasti ketvirtą straipsnį. Komisija šiame straipsnėje siūlo vieną apibriežtį, tačiau ši apibriežtys tiktų tik konkrečiai šiam teisės aktui. Tad man kyla klausimas, Gal geriausias apibrieštis būtų ta, kurią siūlo LIE. E, gal tikrai nereikėtų kalbėti kad apie, apie daugybę teisinių pagrindų, nes e, viskas tada dar tik tais labiau susikomplikuotų. Mm, kad ir tokie klausimai kaip jautinos žymėjimas, e, gali būti nagrinėjami čia, tačiau turime būti. E, turime e, labai aiškiai apsibriežti, arba liečiame tą klausimą, arba neliečiame. Jeigu liečiame, tai tada vienas skyrius ir viskas ten aiškiai išdėstyta. Toliau antibiotikų klausimas. Tai yra vienas iš esminių klausimų. Jis gali būti paliestas pranešime, tačiau tas klausimas, ko gero, turėtų būti nagrinėjimas kitur. Dar yra e, kitas klausimas susijęs su gyvūnų vaistais. Mm. turėtume dar pagalvoti, ar, ar tikrai reikėtų tą klausimą kelti, tačiau šiaip ar taip, ponios Palsan pasiūlymai puikūs ir galėsime dar apie juos padiskutuoti e, šešėlinių pranešėjų tarpe, pateikdami parlamentui aišku puikų pranešimą. Dėkuoju, ponė Jėglė. Dabar steiksiu žodį poniai Ajuzo. Presidente, E, bueno. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja aplinkosaugos komitete ir esu labai dėkinga poniai Palsen už jos atliktą darbą. Ir iš esmės pritariu viskam, ką ji pasakė. Čia kalbame ne apie gyvūnų gerovę apskritai. Ir todėl nepateikime netinkamų pakeitimų. Žinoma, geriausias gyvūnų gerovės užtikrinimo būdas būtų palaikyti jų sveikatą, bet vis tiek nereikėtų painioti šių dviejų sveika, e, dalykų. Kai buvo visai neseniai pasakyta, kalbant apie augalų sveikatą, komisija tarsi piknaudžiauja deleguotaisiais aktais ir piknaudžiauja jai suteiktomis galiomis, teikdama pasiūlymus. Nors, remiantis dabartinių pasiūlymų, galima vis tiek gerai padirbėjus pasiekti tinkamo rezultato. Bet reikėtų patikslinti kai ką. Vienas iš tokių dalykų yra apibrieštis. Manau, reikėtų labai aiškiai įvardinti skirtumą tarp nelaisvėje laikomų gyvūnų, laukinių gyvūnų. Ir taip pat ūkiuose auginamų gyvūnų, nes juk tai nėra visiškai du identiški dalykai. Ir šiame reglamente siekiama reglamentuoti lygas, kuriomis serga laukiniai gyvūnai, o tą padaryti yra be galo sunku. Kalbant apie eksportą, komisija nori reglamentuoti valstybių narių eksportuojamų gyvūnų sveikatą, kai jie yra eksportuojami į trečiasias šalis. Čia reikėčiau, reikėtų pasakyti tai, ką sakiau, kalbėdama apie augalus. Mums reikėtų pirmą galvoti apie importavimą, apie tai, ką importuojame, o ne apie tai, ką eksportuojama, nes eksportą galima reglamentuoti dvišaliais susitarimais. Tam nereikia ES lygio susitarimų su trečiosiomis šalimis. Devintajame straipsnė taip pat yra tam tikra problema, nes ten teigiama, kad visi veiklos vykdytojai privalo įrodyti žinias, turime žinias apie gyvūnų sveikatą. Kaip tą bus galima gyvendyti praktikoje? Ar bus įvesti tam tikri sertifikatai ar pažymėjimai? Kaip ir sakiau anksčiau, juk kalbame apie laukinius gyvūnus, taigi tą įgyveninti praktikoje būtų be galo sunku. Toliau rizikos įvardyjamas siūloma rizikos identifikavimo tam tikrą formatą įvesti. Čia manau, kad dar reikėtų taip pat pagrysti, kodėl toks pasiūlymas yra teikiamas, kam reikia vienodo formato, kodėl valstybės narės negalėtų naudoti skirtingų formatų. Atrodo, kad komisija bando reglamentuoti gyvūnų judėjimą tarp valstybių narių. Galbūt aš neteisingai susidariau įspūdį. Bet man atrodo, kad tokius sprendimus turėtų daryti valstybės narės, jie turi būti daromi vietiniu lygmeniu. Dėkui. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Agniu. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Šio darbo tvarkės punkto klausimas labai paprastas. Du žodžiai – gyvūnų sveikata. Galima būtų daryti prielaidą, kad sveikas gyvūnas yra tas, kuris turi daug šansų išgyventi. Bet jeigu uh, ES teisės aktai bus įgyveninti Britanijoje per keletą metų, tai reikš, kad per keletą, kiekvienais metais bus nužudoma 2-3 milijonai viščiukų, o tai tikrai nėra gyvūnų sveikatos užtikrinimas. Ir norėčiau ne atkreipti jūsų dėmesį į. E, e viščiukų snapų apkarpimas. Man atrodo, kad tai yra labai žiaurus elgesys su gyvūnais. Kas atsitinka su viščiuku, kuris išsigelbėjo nuo tokios praktikos? Jis ir jeigu jisai netyčia įkerta kitam viščiukui, turbūt pasipils kraujas. Ir tokiu būdu atlieks kiti viščiukai turbūt tada bus sužeista dar daugiau paukščių ir prasidės tarsi paukščių kanibalizmas. O juk mes bandome užkirsti kelią tokiai beprotybei. Ir mes nenorim, kad Europos Sąjunga verstų mus įgyvendinti tokius teisės aktus. Kai kur e, viena, vienas paukščių ūkis nusprendė e, kaip tik nesilaikyti tokių reikalavimų ir neapkarpyti uh, E, viščiukams napų. Tačiau tą padaryti buvo labai sunku. Pastarąjį mėnesį e, vienas iš tokių ūkių pasidavė ir pasikvietė e, rangovą ir pareikalavo, kad jie apkarpytų visiems viščiukams snapus per labai trumpą laiką. Tačiau uh, tai e, davė labai netikėtų neigiamų rezultatų, nes daug paukščių buvo sužalota. Taigi aš manau, kad prieš įvesdami daugiau teisės aktų, kurie yra gristi gerais ketinimais, bet kurie iš tikrųjų gali reikšti gyvūnų žudimą, pagalvokime geriau ir sustabdykime tokią praktiką. Dėkui. Wyczerpaliśmy zgłoszenie. Ačiū baigėsi norinčių pasisakyti sąrašas. Taigi dabar norėčiau kreiptis į komisiją. Ponas Alberto Ladamata pasisakys. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems pasisakiusiems. Bendrai paėmus susidaro toks įspūdis, kad visi pasisakė teigiamai apie komisijos pasiūlymą. Komisijos pasiūlymas yra ambicingas. Norėčiau priminti, kad juo yra panaikinami 40 e, parlamento ir tarybos egzistuojančių teisės aktų. Teisiškai tai yra labai sudėtinga operacija, reikėjo labai daug e, dirbti komisijoje, tam, kad komitete, kad, kad šitas e, klausimas būtų sureguliuotas. Tarybos ir parlamento pasiūlymai bus esminiai, galutinai sustiguojant pasiūlymą. Buvo pareikšta tam tikrų nuogastavimų, tačiau mes tikėjomės juos išgirsti. E, dažniausiai tie nuogastavimai buvo susijęs su komisijos siūlomais deleguotaisiais ir vykdomaisiais aktais. Kaip jau sakiau, šiuo pasiūlymu naikinama 40 teisės aktų. 40 teisės aktų, kuriuose yra numatyta šimtų šimtai komisijai suteikiamų įgaliojimų, kuri turi priimti antrinių teisės aktų pagal komitologiją. Šiandieną deleguotojų skai, aktų skaičius mažinamas komisija bando. Komisija bando surasti pusiausvyrą, kad būtų laikomasi pagrindinio akto, deleguotųjų aktų ir vykdomųjų aktų, e, kad būtų veikiama pagal Lisabono sutartį. Aišku, su taryba ir parlamentu mes norime viską aptarti, išgirsti e, jų nuomonės. Buvo E, kalbėta apie zonozės, infekcijas, e, apie tų infekcijų sąrašą. E, norėtumėm pasižiūrėti, kaip tą sąrašą galima pagerinti. Jūs minėjote pagrindinės problemas, tačiau jos nėra susijusios su gyvūnų problema su gyvūnų gerbuviu. Taip, tai yra tiesa, tačiau į tai atsižvelgiama, kaip numatyta steigimo sutarties 13 straipsnėje, tekste yra daug kur kalbama, reglamento tekste yra daug kur kalbama apie gyvūnų gerovę, e, yra kalbama apie gyvūnų gerovės e, kriterijus, taip pat apie įvairias patologijas, pateikiamas jų sąrašas, jūs galite tik įsivaizduoti, kaip kenčia jaučiai ar ar, ar, ar avinai nuo įvairių lygų, su kuriomis, kuriomis jie užsikrečia. Mes į viską stengiamės atsižvelgti ir kai nustatome gairias, kuriomis vadovaujantis galima veikti ES mastu gydantas lygas, e, mes taip pat labai stengiamės. Jūs taip pat kalbėjote apie atsparumą antibiotikams. Norėčiau priminti, kad jau yra teisės aktai, e, direktyva ir reglamentas yra dėl zoonozių kontrolės, tai yra tarybos ir parlamento teisės aktai, kurie šiuo reglamentu nepanaikinami. Jie galios toliau. Mes norime harmonizuoti e, atsparumo antibiotikams klausimą. Taip pat e, atsparių mikroorganizmų kontroliavime, viskas gali būti sukontroliuota. kad nepaveiktų žmogaus. E, nuodingos toksiškos bakterijos, toksiški mikroorganizmai turi būti kontroliuojami, tačiau reikia ats, pasi, atsižvelgti į vieną labai svarbų faktorių. Jie turi būti e, toksiški tik gyvūnams, bet ne žmogui. Toliau komisijos e, kompetencijoje lieka teisingas medikamentų e, naudojimas, tai yra įtraukta į vaistų reglamentą. Mes ir toliau bendradarbiaujame su kolegomis, kurie atsako už teisės aktus susijusius su vaistais. Stengiamės, kad būtų kaip galima konstruktyviau sprendžiamas atsparumo antibiotikams klausimas. Taip pat išgirdau klausimą susijusiu su rinka ir e, apie pasiūlymus esančius šiame tekste dėl pateikimo į rinką. Vyksta priekyba gyvuliais viduje ir reikia pasakyti, kad dabartinis pasiūlymas niekaip nebus pakeistas tuo, kuris yra čia teikiamas. čia yra reglamentuojama valstybė, e, prekyba tarp valstybių narių, žinant, kad kiekviena valstybė narė turi pati reglamentuoti transportavimą savo teritorijoje, tai čia niekas nepasikeis. Toliau importas. Tai yra toks klausimas, kuris jau yra sureglamentuotas, mes norėtumėm tik sustiprinti gyvūnų sveikatos aspektą. Turėtum, norime uh, labiau paliesti gyvus gyvūnus bei gyvūninės kilmės produktus. Eksportas. Ką siūlome eksporto srityje? mes norime pagerinti ES situaciją gyvūnų sveikatos rytyje, tačiau norime, kad ir trečios valstybės geriau suprastų ES teisės aktus šioje srityje. Mes puikiai žinome, kad trečiosiam šalims yra gana sunku išaiškinti, kaip veikia ES. Mūsų teisės aktų sistema unikali ir sudėtinga. Trečios valstybės šiuos faktorius pasitelkia kaip pretekstą mūsų produktų nepriimti. Todėl mes turime stiprinti ES padėtį, bet tuo pačiu padaryti taip, kad mūsų turimi teisės aktai būtų suprastamesni trečiosioms valstybėms narėms. Tokiu būdu supaprastėtų eksportas. Dar norėčiau atsakyti į konkrečius čia užduotus klausimus. Buvo klausta dėl E, referencinių laboratorijų. Šiuo metu ES jų yra 14. Laboratorijose sprendžiami zoonozių klausimai. Tai yra labai svarbi grandis, kuri mums leido uh, dirbti ir gerinti uh, gyvūnų sveikatos padėtį Europos Sąjungoje. Uh, tos laboratorijos atliko didžiulį darbą, e, dirbdamos su nacionalinėmis laboratorijomis. Dabar visi jomis pasitikė ir šiandieną žmonės tiki tais moksliniais įrodymais, kuriuos pateikė šios laboratorijos. Taigi mes norime e, referencinių laboratorijų tinklą dar labiau sustiprinti, e, Ir tokia komisijos valia atsispindi ir biudžete. kai pasiūlyme pirmą kartą kalbama apie diagnostinius elementus, reagentus, tai galima konstatuoti, kad kai kuriuose rinkose labai sunku tokių reagentų rasti. Ir dėl to labai e, aps, pasunkėja kontrolė ir priežiūra. reaktyv, e, reagentai, diagnostiniai reagentai turėtų per referencinės laboratorijas būti skirstomi nacionalinėms laboratorijoms tada, kai to reikia. Mes savo pasiūlymu norime dar kartą kartoju sustiprinti referencinių laboratorijų tinklą. Toks tikrai yra ne vienareikšmiškas mūsų savo keliamas tikslas. Jūs kalbėjote apie zoonozes ir apie gyvūnų subproduktus. Pagrindiniai principai šiuos teisės aktus apima ir jau minėjau, kai kalbėjau apie atsparumą antibiotikams, specifiniai teisės aktai šiuo teisės aktu nepanaikinami. Turiu galvoje zoonozės ir gyvūnus produktus. Teisės aktus susijusius su zoonozėmis ir gyvūnų su produktais. Nes šie teisės aktai labai svarbus žmogaus sveikatai. ir tikrai negalima vaikantis kažkokių tai didesnių ambicijų, prieš tai užmerkti akis. Mes taip pat norime, kad e, veterinarijos gydytojai galėtų atlikti kontrolę, kad tie veterinarijos gydytojai būtų vis labiau kompetentingi Čia neturime galvoje kažkokių tai diplomų, pažymų ar licencijų. Jie turėtų būti numatyti kituose teisės aktuose. Pažiūrėsime, dar reikia ar nereikia eiti tokia kryptimi. Kalbame apie konkrečią jų kompetenciją. Toliau e, produktai skirti laukiniams gyvūnams. Komisija neverčia ES nagrinėti visas patologijas, E, kurios būna pas laukinius gyvūnus. Tačiau turime nepamiršti, kad kai kurios patologijos iš laukinių gyvūnų persiduoda naminiams ir tos lygos nepaiso sienų, ar tai būtų vidaus sienos ar išorės sienos, sakykime, Afrikos keulių maras per Rusiją ir Baltarusiją atkeliauja net iki Europos. Būtent šernai platina tą keulių marą. Taigi, kaip matome, tai yra laukiniai gyvūnai. Sakykime, galėjome išspręsti tokį dalyką, kaip pasiutlygės vilkų tarpe plitimas. Mes išmėtėme skiepus, tie, kuriuos tie vilkai surydavo ir e, nesusirgdavo pasiutlygę. E, kol kas toliau nenuėjome, nes ko gero tai būtų per daug ambicinga. Pirmininkė, lieku jūsų paslaugoms. Pranešėja bei nariai taip pat gali kreiptis į mane bet kuriuo metu, kad kuo greičiau turėtumėm tinkamą tekstą. Labai ačiū už jūsų pristatymą, bet ponė Jėglė dar prašo žodžio, prašau. Dėkui. Aš norėjau užduoti klausimą, jeigu leisite, pirmininkė. Klausimas komisijai. Man įdomu, ar komisija pagalvojo, ką reikėtų reglamentuoti Europos Sąjungos lygmeniu. Kiek detaliai komisija pasigilino į klausimą ir kiek detaliai jį mano, kad reikėtų reglamentuoti šią sritį ir kiek valstybės narės, remiantis subsidiarumo principų, turėtų reglamentuoti šios klausimus. Nematau daugiau prašančių žodžių, sako pirmininkas, taigi paprašysime komisijos atstovo atsakyti į klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip sakė pranešėja, tai yra toks teisės aktas, kuris kalba apie perduodamas, užkrečiamas ligas. Kodėl? Todėl, kad užkrečiamų lygų reglamento pridėtinė vertė, jeigu, kadangi tai yra ES lygmens dokumentas, yra akivaizdi, kadangi tos lygos gali labai laisvai pasklisti per visas sienas, todėl iš tiesų labai aiški vertė bus sukūriama, jeigu reglamentuosime viską ES lygiu. Todėl mes registruojamų lygų kriterijų sąrašą šiek tiek išplėtėme tam, kad būtų aišku, kurioms lygoms ir kurių lygų atveju ES lygmenių veiksmai yra būtini. Be to, valstybėms narėms paliekame tam tikrą laisvę imtis veiksmų kitų lygų atveju, jeigu be abejo valstybių narių veiksmai neprieštaraus dokumento teksto ir vieningos rinkos, rinkos principams. Nepamirškime, jau keletą dešimtmečių gyvūnų lygos buvo pasitelkiamos protekcionistiniais tikslais. Kartais trečiosios šalis apriboja e, savo importą į ES ne visai pagristais argumentais remdamosi. Todėl reikia siekti pusiausvėros tarp veiksmų ES lygių ir valstybių narių lygių. Ir reikėtų išvengti tokio nepagristų ribojimų vieningai rinkai. Tikiuosi, kad atsakiau aiškiai. Dėkui. Pani poseł Jegle kiwa głową, w związku z tym sądzę. Pone Jegle patvirtina, kad atsakymas buvo patenkinamas. Taigi dabar norėčiau paprašyti pranešėjos, ponios Paulsen, pasisakyti, žinoma, jeigu norite. Ačiū pirmininkė. Taip pat labai nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms, ypač šešėlėms pranešėjams už tai, kad taip pat pasisakė. Aš manau, kad šią diskusiją, kuri vyko iki šiol, galėtume apibendrinti, pasakydami, kad iš tiesų yra labai aišku, kad reikia su užkrečiamomis lygomis kovoti ES lygiu. Manau, kad iš tiesų pažangos padarysime daug. Ir esu tikra, kad su komisija ir su taryba bendradarbiausime taip pat labai sėkmingai. Ir taip pat norėčiau dar pridurti šitą šešėliams pranešėjams. Per kitas dvi savaitės būsiu išvažiavusi. Neaiškinsiu čia dėl ko, bet spalio pradžioje pradėsime jau tikrąjį darbą. pradėsime rašyti savo opusą, kuris tikiuosi bus labai geras. Dėkui už diskusijas. Pirmininkas, ačiū ponė pranešėja. Klausimas dėl šio dokumento vyks e, lapkričio 26 dieną. O dėl ankstesnio dokumento klausimas vyks lapkričio 5 dieną. Taigi, ponios ir ponai, išnagrinėjome šiandienos darbo tvarkės klausimus, kadangi pono Silvestris nuomonė buvo atidėta. Turime įdomios informacijos, ko pakodžeka norėtų pakviesti visus kokteilio, kuris vyks šiandieną. 6 valandą čia parlamente. prieš SPG3 salę. Informavome organizatorius, kad mūsų posėdis gali baigtis anksčiau, taigi tas kokteilis prasidės 6 valandą, bet ne anksčiau. Taigi dar kartelį Visi esate kviečiami šiandieną 6 valandą priešais šią salę kokteilio, kurio metu bus galima padiskutuoti, pasikalbėti. Gegužės mėnesį Kopako Džeka pradėjo kampaniją, kuri vadinosi Žemės ūkis yra svarbus ta kampanija prasidėjo įvairiose žiniasklaidos priemonėse, metro stotelėse. Ir ten buvo siunčiama žinia, kad žemės ūkio kooperatyvai yra be galo svarbus bendrosios žemės ūkio politikos reformos sėkmingumui, taip pat sirūpinimo maistu efektyvumui. Ir kopa, ponas Palas De Castro šio kokteilio metu ketina įteikti apdovanojimus. Bus kalbama apie politinį susitarimą susijusi su BŽUP ir taip pat turbūt bus kalbama apie bendrąją šiandienos situaciją. Taigi dar kartelį pakartosiu, kad Kopa Kodžeka vadovas taip pat turi tam tikrą nuomonę dėl BŽUP ateities ir kaip tik šis kokteilis šiandieną bus puikiai proga. Šiandieną priešais šią posėdžių salę šios klausimus aptarti. Viskas prasidės 6 val. po pietų. Taigi norėčiau visus pakviesti kokteilio Kopakodžekos vardu. Tikrai neplanavome, kad baigsime taip anksti savo posėdį, bet Na, visus darbos tarkės punktus išnagrinėjame ir jeigu nėra daugiau jokių klausimų ar komentarų, norėčiau baigti šiandienos posėdį, o darbą tęsime rytoj 9 val. ryte. Ir taip pat jūs jau informavau, kaip buvo pakeista darbo tvarkė. Taigi dar kartelį, ko pakodžiokos vardu, visus kviečiu kokteilio prieš šią posėdžių salę. Viskas prasidės 6 val. kelios minutės po 6. Aš ir